dar negirdėjo, kad šiandieną, šiandien ir vėl įvyko tragiškas nes, laivo, tragiška laivo avarija katastrofa, e, nusinešusi daugybę gyvybių e, Sicilijos e, pietuose. Ir tai yra incidentas, vienas iš daugelių, kurie dėja kartojasi pastarosius keletą metų ir mes labai dėmiai stebime įvykius ir darysime viską, kad e, tokio pobūdžio tragedijos daugiau nesikartotų mūsų žemynė ar aplinkyje.